<clears throat> išrinkimą į Europos parlamentą, pakeičiant e, mums gerai žinomą buvusių šio parlamento narį. Jis išrenkamas nuo rugsėjo 5 dienos ir pakeis Roberto Gualtierį, kuris, kaip žinoma, žinome, tapo Italijos vyriausybės nariu. Noriu pasveikinti mūsų naują kolegą, e, gerą bičiulį mūsų tarpe ir noriu Priminti, kad pagal parlamento darbo tvarkos taisyklės ponas Dantį gali dalyvauti visose parlamento posėdžiuose ir kitų jo institucijų. Taigi sveiki atvykę, ponė Dantį, linkime sėkmės jums vėl dirbant Europos parlamente. Kolega yra salėje, gali net ir atsistoti, taigi sveikiname atvykus ir linkime sėkmės. Pradėsime balsavimus kuri šiandien truks e, neilgai, tačiau dėl to nebus mažiau svarbus. Pirmasis balsavimas susijęs su Europos centrinio banko pirmininkės paskirimu, tai yra balsuosime dėl ponios Lagart, balsavimas slaptas ir pradedame balsuoti.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 394 balsai už, 206 balsai prieš ir 49 susilaikė. Sveikiname ponę Lagardą. Dabar balsuosime dėl dėl priežos institucijos Europos centrinio banko priežiūros institucijos <clears throat> pirmo vicepirmininko. Kandidatas yra ponas If Merš. Balsavimas taip pat vyks slaptai. Pradedame balsuoti. Die Abstimmung ist geschlossen. Balsuoti baigiame. 379 balsai už, 230 prieš, 69 susilaikė. Tokiu būdu kandidatas surinko reikiamą balsų skaičių. Sveikiname su išrinkimu. Ir trečiasis šio ryto balsavimas susijęs su automatiniu E, duomenų keitimuose dėl registruotų automobilių su Airija, pranešėjas Lopes Aguilar. <clears throat> Balsavimas vyks neslaptai, bet vardiniu būdu. Taigi pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Penkišimtas aštuoniasdešimt aštuoni už, penkišimtas devyni prieš, dvidešimt devyni susilaikė. Prašymas patvirtintas. Dabar turėtume išklausyti balsavimo motyvų paaiškinimų, tačiau niekas nėra užsiregistravęs kalbėti. Šio darbo atvarkės klausimų dabar skelbiame po šio pertrauką iki 15 val. Visiems linkiu gero apetito. Okay.